Na, pradėsime parlamento sesiją. Pirmasis darbo atrakės punktas. Tai yra Europos vadovų tarybos sustikimo išvados. Spalio mėnesio ir ekonominė valdysena. Sveikinu Europos tarybos pirmininką poną Van Rampui ir taip pat sveikinu Europos komisijos pirmininką, poną Žuzę Manuel Baroso. Su mumis taip pat posėdėje dalyvauja Belgijos pirmininkaujančios atstovai ir e, komisarai. Pradėsime nuo Europos tarybos informacijos. Ponas Europijos žodis. Mr. Pone pirmininkė, mėly kolegos, kovo 28-29 dienos Europos vadovų taryba didžiausia dėmesį skiria ekonomikos